E, būtent taip kalba e, apie Europos įtaką, tačiau Europa iš tiesų gali daug nuveikti šioje srityje. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Ačiū. So Dėkoju kolegos, baigiame diskusijas, dėl pranešimo balsuosime rytoj 12 val. Dar kartą dėkoju komisarui Kalas. Kitas darbo tvarkės punktas yra Pono Iturgas Angulo pranešimas, peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita, 2009 metų ataskaita. Sveikinuosi su komisaru Ševčevič ir suteiksiu žodį pranešėjui. Prašau. Ačiū pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi galėdamas pristatyti kolegoms 2009 m. peticijų komiteto veiklos metinę ataskaitą. Šiais metais mūsų darbas pasižymėjo tuo, kad pasikeitė parlamento sudėtis, baigėsi šeštoji kadencija, prasidėjo septintoji ir du trešdaliai komiteto narių pirmą kartą dirba šiame komitete ir todėl labai svarbu buvo jiems kiek galima greičiau perprasti visą komiteto darbą. Iš esmės, tai ką, re, ką reiškia peticijų pateikimas, kaip jos nagrinėjamos, apie visą tai taip pat kalbama mano dokumente. Taip pat yra pateikiama ir informacijos apie tai, kaip buvo įgyvendintos anksčiau pateiktos rekomendacijos, dėl to, kaip turėtų būti gerinamas komiteto darbas. Taip pat aprašau ir didžiausius iššūkius, kurie kilo komitetui po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. 2009 gruodžio 1 įsigaliojo Lisabono sutartis ir ji pakeitė tam tikras taisyklės, taip pat ir Europos parlamento tam tikrą veiklą, tam tikras funkcijas. Taip pat šis sutartis sustiprino ir piliečių galimybę dalyvauti tame, kas vyksta ES, teikti pasiūlymus dėl to, kaip gerinti ES funkcionavimą. Taigi, komitetas džiaugiasi tuo, kad darbo tvarkos taisyklių 50 punktas leidžia mums dirbti kartu su kitų komitetų pagal piliečių iniciatyvą. Taip pat turiu paminėti, kad Lisabono sutarties kontekste peticijų komitetas veikiantis Europos parlamente turėtų užmėgsti glaudesnius bendradarbiavimo santykius su atitinkamais panašiais komitetais nacionaliniuose bei regioniniuose valstybių narių parlamentuose. Tai bus daroma tam, kad geriau galėtumėm suprasti, kas yra aktualu mūsų piliečiams ir kad galėtumėm užtikrinti, jog piliečiai kiek galima greičiau gaus atsakymą į savo paklausimus. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir į tai, kad pagrindinių teisų hartija yra privalomo pobūdžio, tokia jį tapo įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Taip pat norėčiau dar pabrėžti, kokia svarbi yra ta hartija. Ji padeda užtikrinti mūsų piliečių pagrindinių teisų apsaugą, stiprinti tas teisės Ir aš tikrai tikiu ir žinau, kad bus primti visi būtini sprendimai tam, kad būtų gyvendinti instituciniai principai bei elementai ir visa tai leis mums prisijungti prie Europinės žmogus teisų konvencijos. Taip pat norėčiau paminėti ir tam tikrus sunkumus, su kuriais mes savo komitete susidurime kiekvieną dieną labai dažnai diskutuojamas nuosavybės teisių pažeidimo principas arba atvejai valstybėse narėse. Taip pat tenka apgailestauti, kad labai dažnai nėra imamasi būtinų teisinių priemonių. Aš manau, kad mes turėtumėm gerinti savo ryšius su Europos ombudsmenu ir su juo labiau bendradarbiauti, bei e, informuoti visuomenę apie ombudsmeno darbą. Taip pat turime be abejo spręsti ir įvairius atvejus susijusius su piknaudžiavimu gal, savo galiomis arba funkcijomis, su piknaudžiavimu ES institucijose. Taip pat norėčiau priminti, kad na, labai svarbu informuoti piliečius apie tai, kokiais mechanizmais jie gali pasinaudoti - peticijų, apeliacijų. Tad labai svarbu sukurti tą vieno langelio principą ir jį įgyvendinti. Pasinaudodamas progą norėčiau papriešta. Norėčiau paminėti ir tam tikrą praktiką, kuri buvo pradėta taikyti 2007 metais, taip vadinama nepeticijų praktika, non-petitions. Tokia praktika, mano nuomonė, reiškia, kad yra švaistomas laikas bei švaistomi ištekliai Ir toki, tokios netikrosios peticijos sudaro net 25 procentus visų teikiamų peticijų. Ir tai tikrai yra labai blogas rodiklis. Taip pat labai svarbu ateitie patvirtinti ir vidaus elgesio kodeksą e, ir jame nurodyti, kaip turi būti nagrinėjamas peticijų klausimas, pateiktos peticijos. Taip pat reikia parengti tam tikras gairias parlamento nariams bei peticijų komiteto nariams, kad jie žinotų, kaip turi dirbti. Ir mano paskutinė pastaba būtų tokia. Norėčiau padėkoti komiteto sekretoriatui už jų nuveiktą darbą, taip padėkoju jiems už pagalbą, kurią jie teikia man rengiant šį pranešimą. Dėkoju. Dėkoju. Aš e, norėčiau Jūs paprašyti, kad kitą kartą, kai norėsite pasinaudoti savo papildomomis dviem minutėmis iš anksto mus įspėtumėte. Dabar ponas Ševčiovič, komisijos narys. Labas vakaras. E, visiems visų pirma pranešėjai noriu padėkoti už puikiai parengtą pranešimą, atliktą svarbų darbą. Jį rengiant turiu pasakyti, kad, e, e, kad jo pranešimas savo kokybę pratėse labai svarbu darbą, kurį atliko ir prieš jį dirbusiai ponė Maginis. E, pranešime aš randu labai daug svarbių e, pasiūlymų geresniam darbui ateityje. E, mes pripažįstame peticijų didelę svarbą, matome, kad jų skaičius ir jų apriptis yra nepaprastai svarbi. Noriu padėkoti poniai Matsoniai kuri per labai trumpą laiką sugebėjo e, komitetui įkvėpti naujos energijos, e, sukurti labai gerą bendradarbiavimo e, klimatą, bendradarbiaujant su kitais parlamento komitetais ir su Europos komisija. Aš toliau norėčiau dar kartą pabrėžti, kad komisija yra pasirengusi ir toliau bendradarbiauti su peticijų komitetu e, dėl visų peticijose keliamų dalykų, aspektų. E, aš manau, kad e, labai svarbu gerai ištirti tų peticijų kontekstą ir tinkamai keistis informaciją. Kadangi klausimų labai daug, aš paminėsiu tik tai tris svarbesnius dalykus. Aš manau, kad vienas iš svarbesnių elementų pranešime yra tai, kad pranešėjas e, pripažįsta, e, kokią svarbą vietą e, šiame bendradarbiavime užima bendradarbiavimas su nacionalinės valdžios atstovais, su nacionaliniais parlamentais. Taip pat e, pabrėžiama, kaip svarbu užmėgsti tinkamą bendradarbiavimą su analogiškais e, komitetais valstybėse narėse. Antra, aš e, suprantu, jūsų raginimą siekti kuo geresnio informacijos suprantamumo. Kalbama apie informaciją, kurią rengia komisija. <clears throat> E, ir e, taip pat pripažįstu jūsų raginimą gerinti e, tą informaciją ir jos kokybę, kuri pateikiama komisijos tinklapyje. Turiu pasakyti, kad pereitą savaitę mums pavyko užbaigti pagrindų sustarimą tarp komisijos ir Europos parlamento. Ir ten e, taip pat kalbama apie e, pažeidimų procedūrą ir informaciją apie ją ir kaip mes ją teiksime. Tiek ten norėjau pasakyti, puikus pranešimas, ačiū uždėmesi. Dėkuoju. Dabar politinių frakcijų vardu pirmiausia pasisakys ponė Grūnį. EPP frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, ponas komisarė, ponės ir ponai. Visų pirma, e, dėkuoju ponui Turgais už atliktą darbą. Sutinku su dauguma pranešime išdėstytų minčių, prie jų negryšiu. Paminėsiu tik tai porą svarbių problemų. Visų pirma, labai svarbu, kad piliečiai suvoktų skirtumą tarp piliečių iniciatyvos ir uh, peticijų pateikimo procedūros Europos parlamentui bei ombudsmenui. Svarbu, kad piliečiai suvoktų tą skirtumą susitinkdama su savo rinkėjais. Matau, kad nedaug iš jų apskritai žino apie galimybę teikti peticijas. Vadinasi, jie turi apie tai būti informuojami. Vadinasi, Europos parlamentas e, turi geriau tai daryti. Ar e, suvokiame, kad kol kas nėra jokio interneto puslapio, kuriame aiškinama, kaip galima pateikti peticiją. E, bet to jie nežino, ką toliau daryti, kai jie jau pateikia peticiją. E, to pateisinti negalime. Mes turime e, labai aiškiai jiems pranešti, kad Europos parlamente yra toksai komitetas ir kad jis pasiryžęs veikti jų labui. Būtina informuoti apie e, šio komiteto darbą. Kaip ten bebūtų, pilietis yra mūsų dėmesio centre. Dėkui. Socialistų frakcijos vardu viena minutė poniai Paliedėlį. E, Kyrie Pitropė. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti kolegai Turgais už jo parengtą ypatingai svarbų pranešimą. Dokumente jis kalba, daug kalba apie statistiką ir Tai ypatingai svarbu, nes net ir per statistinius duomenis apie peticijas mes matome, koks yra ryšys tarp Europos parlamento ir piliečių, taip pat koks yra ryšys su ombudsmeno tarnyba. Džiaugiuosi, kad komisijos narys jau paminėjo, jog komisija ketina glaudžiau bendradarbiauti su peticijų komitetu tokiu būdu sumažinti biurokratiją ir palengvinti to komiteto darbą. Manau, kad reikia, kad komisija nuolat teiktų informaciją peticijų komitetui, tai yra informacija apie pažeidimo procedūras. Piliečiai turi būti nuolat informuojami apie tai, kokiamis priemonėmis gali pasinaudoti, norėdami susisiekti su institucijomis ir tikrai tikiuosi, kad pasinaudosime tom rekomendacijom, kurios išdėstytos pono Itrugais pranešime ir sustiprinsime europinę tapatybę ir nuoseklumą. Pone Harkin. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti už išsamų pranešimą. Aš peticijų komitete dirbu šešis metus, esu pakeitinė narė ir tikrai bendradarbiavau su visais komiteto nariais. Visuomet man kyla klausimas dėl to, kad piliečiai ES instituciją suvokia kitaip, jų nuomonė skiriasi nuo mūsų, todėl mes turime įsivaizduoti, kaip jie jaučiasi, turime įsijausti jų padėtį, turime sukurti piliečiams draugišką aplinką ir procesą, kuri būtų jiem, ta, tas procesas turi būti paprastas, aiškus ir daugelis mūsų piliečių mano, kad peticijos teikimas Europos parlamentui jau yra paskutinis žingsnis ilgame etape, paskutinė galimybė jau būna išnaudoja visas kitas galimybės. Tad procesas turi būti kiek galima aiškesnis, paprastesnis. Ir galbūt tikrai vieną iš tinklalapių reikėtų e, paskirti būtent šio proceso prašymui, paversti į vieno langelio principo taikymo tinklalapių. Taip pat labai svarbu teikti aiškinimus piliečiams apie tai, kas vyksta kiekviename peticijų nagrinėjimo etape. Turėtumėm nepamiršti, kad, na, tikrai piliečiams iki galo neišaiškinsime, kokios yra kieno kompetencijos ir funkcijos ES. Tačiau, jei tam tikra peticija yra nepriimtina, būtent tas faktas turi būti paaiškintas peticiją teikiančiam asmeniu, kad jis žinotų, kodėl jo dokumentas, jo peticija yra neprimtina. Dar viena pastaba. Pritariu 17 pastraipai ir tam, kas ten sakoma apie uh, įmonės apie netinkamą jų informavimą, apie registrus tam tikrus, katalogus, tikrai reikia spręsti šią problemą. Taip pat noriu dar kartą pabrėžti, kad turime ir ateityje, kaip tai teisės aktų rengėjai, atsižvelgti į piliečių poreikius, turime į juos įsiklausyti ir turime tai pritaikyti savo darbe, todėl kad tai tikrai padėtų užtikrinti ir didesnį mūsų darbo veiksmingumą. Dėkoju, dabar žodis poniai Aukien žaliųjų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų iš gerai, iš tikrai svarbu pranešimą, kuriame yra puikių pastraipų. Aš norėčiau stelti dėmesį į mūsų pateiktus pakeitimus. Mes turime kalbėti apie konkrečius dalykus, kad mūsų piliečiai mūsų darbą suprastų. Nenoriu nieko kritikuoti, mūsų darbas tikrai vaisingas ir vietos, ir regioninės institucijos mūsų išklauso ir negalime visą laiką kalbėti apie tos dalykus abstrakčiai. Mes turime, jūs turite atsižvelgti į daugelio kolegų geras intencijas. Pirmajame, pirmoje pastraipoje kalbama apie tai, kad ES ES teisė yra, e, turi viršinybę prieš nacionalinę e, e, teisinę praktiką. Tačiau piliečiai be jokios abejonės gali kreiptis į mus ir už teismo ribų, kada iškyla tokia būlimy, būtinybė. Ketvirtasis pakeitimas, man atrodo, yra labai svarbus komisijai, reikia steigti galimybę uh, E, stengtis e, užtikrinti, kad piliečiai, e, kad piliečiai galėtų apti, apginti savo teisės prieš savo nacionalinės teisminės institucijas. Aš nenoriu, kad valstybės turėtų galimybę išsisukti iš tokios prievolės. Taisyklės ir metodai, kurio, kuriais naudojasi peticijų komitetas, yra tikrai puikus, tačiau e, jeigu yra kažkokių momentų, kurie nėra e, kažkaip tai, e, kažkuo tai blogi, mes jų ir neturėtume taisyti, mes priešingų atveju tiesiog švaistysime bereikalo savo brangų laiką. Dėkoju. Dabar ponas Ziobro. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, kaip ir kiti pasisakė, noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, komiteto darbą nemaža dalimi įtakoja ir įtakos naujoji Lisabono sutartis. E, šioje naujojoje situacijoje e, kalbant apie naująją piliečių iniciatyvą parlamentui, atitenka ypatingas vaidmuo. Ir e, peticijų komitetas kaip e, parlamento kontrolės funkcija, e, vienas iš vykdančių komitetų, čia taip pat turės labai svarbę funkciją. Pirminsiu atveju iš Vokietijos Vokietijoje e, teismai yra prieėmę sprendimų, kur mišrių santokų e, e, dalyviai, tėvai jautėsi tarsi jų teisės yra ribojamos. Na ir savai mes suprantame, kad dar vienas svarbus elementas peticijų komitetui atėjęs su Lisabono sutartimi yra privaloma pagrindinių teisių hartija. Ponas Maier. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš savo frakcijos vardu noriu padėkoti pranešėjui už e, e, detalų pranešimą ataskaitą apie peticijų komiteto nuveiktą darbą 2009 metais. E, peticijos piliečių rankose tampa vis e, veiksmingesnė priemonė. 2009 e, metais peticijų gauta daugiau negu ankstesniais. E, tai rodo, kad daug piliečių žiūri į Europos parlamentą kaip į instituciją, kuri gali padėti spręsti daug problemų aplinkos, vidaus rinkos, kitose srityse E, matome, kad dauguma peticijų ateina iš tokių šalių kaip Vokietija, e, Ispanija, Rumunija. Nežinau, kaip e, tų valstybių išsidėstymas gali paveikti būsimus futbolo čempionato mačius. Aš manau, kad tai, ką e, daro peticijų komitetas, yra aktualu mums visiems e, čia Europos parlamente. E, bet mes iš Europos komisijos turime sulaukti daug spartesnių atsakymų Mes taip pat matome, kad komisija kartais pavėluoja prašydama iš valstybių narių e, pagrysto atsakymo. Dažnai tada klausimas pradedamas spręsti tada, kai jau šaukštai po pietų. E, komisija turėtų e, greičiau ir griežčiau pasakyti, kad viena ar kita direktyva tikrai yra netaikoma ir imtis atitinkamų veiksmų teisme, kad galima būtų išvengti žalos. 2009 metai e, buvo gana svarbus Ispanijai, e, Ir aukiant pranešime keliamas problemas dėl e, pernelyg didelės urbanizacijos atspindėjo tą situaciją ir kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, upių taršos problemas pavyko pataisyti. Tačiau, jeigu būtų veikiama dar greičiau, e, piliečiai būtų dar labiau patenkinti. Dabar ponia Vertman, nefrakcionuotų narių vardu. Ačiū, mėlyi kolegos. Peticijų teisė yra vien, remintis Lisabonos sutartimi viena iš svarbiausių ES piliečių teisių. Ir Vokietija, Vokietijos piliečiai ypač daug peticijų pateikia. Ir, e, Ma, aš esu įsitikinusi, kad e, plačiosios visuomenės e, dėmesys e, ir tas peticijų aktyvumas peticijų srityje daro teigiamą įtaką ES politikai. Kadangi ES teisėkura daro tiesioginį įtaką mūsų piliečių gyvenimui ir mūsų piliečiai turi tiesioginį kontaktą, tiesioginį ryšį su institucijomis. Tačiau E, institucijos e, dažnai e, pralaimi, kai yra pateikiama peticija. Pavyzdžiui, kai kalbame apie profesinė kvalifikacinė, profesinių kvalifikacijų ar profesinės patirties abipusio pripažinimo principas, įvairios mobilumo probla, programos, kurios e, turėtų e, veikti e, teisingai ir veiksmingai, tačiau tam turi būti taikomas abipusiškumo principas. E, Europos parlamentas yra atstovaujamoji mūsų piliečių institucija ir jau vien dėl tos priežasties yra labai svarbu turėti šį peticijų komitetą. Ir aš manau, kad e, e, peticijų komitetas e, būtų dar veiksmingesnis, jo darbas būtų dar veiksmingesnis, jeigu jisai būtų matomesnis, jeigu būtų įmanoma veiksmingiau valdyti ir peticijų srautus. Ir pabaigoje norėčiau padėkoti už parengtą pranešimą. Dėkui. Ačiū poniai Vertman. Pone Maconė. Grazie Presidente, saluto il commissario Sefcovic, sottolineo l'assenza per questo dibattito del rappresentante. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė, džiugu Jūs matyti, dėja nematome tarybos atstovų. Europos piliečių ir piliečių galių koncepciją nuolat stipriname Taip pat vis daugiau stipriname ir piliečių atstovavimo, atstovavimo piliečiams. Teisė teikti peticijas yra viena iš svarbiausių teisių. Ir Lisabonos sutartis, kuris įgaliojo visai nesenai, dar labiau sustiprina šį ES ramstį, tą ramstį, kuriame yra ir piliečių, Europos piliečių indėlis. Peticijų komitetas yra vienas iš galimų variantų, kaip piliečiai gali dalyvauti institucijų darbė ir gyvenime. Gali prisidėti prie jų darbo tvarkės kūrimo, gali išsakyti savo nuomonę. Ir tikrai 2009 e, metų Ataskaita yra puikus dokumentas, puikiai parengtas, reikia padėkoti už jį pranešėjui. Tačiau, kaip jau sakė komisaras, tikrai reikia dar užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp komis, peticijų komitetų ir komisijos. E, kiek žinau, buvo gerinamas, gerinamos įvairios darbo procedūros buvo aiškinama ir geriau apibrėžiamos taisyklės dėl to, kokios peticijos yra primtinos, kokios neprimtinos. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje ir savo, kad jau viršijo jai skirtą laiką, tačiau dar turi pabrėžti ir, kad vertėjai, sako jo kalbėtoja, kalba per greitai. Tai vat norėčiau dar apibendrindama pasakyti, kad kitais metais tikiuosi sulaukti glaudesnio ir vaisingesnio bendradarbiavimo su komisija. Tikrai tikiuosi, kad komisija gyvendins tai, ką minėjo komisaras. Pritariu tiem trim punktam, kuriuos komisaras minėjo. Tikiuosi, kad tikrai bus pagerintos procedūros dėl piliečių iniciatyvos. Pone Gions. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu pasveikinti pranešėją, kuris parengė gerą dokumentą. Praeitų metai tikrai nebuvo tokie jau paprasti, pasikeitė du trešdaliai komiteto narių, tačiau tie metai, turiu pasakyti, buvo labai įdomus. Įsigaliojo Lisabonos sutartis ir ji turi sumažinti demokratijos deficitą, kuris susidarė Europos Sąjungoje. Labai dažnai peticijų komitetas laikomas mažiau svarbiu nei kiti komitetai. Tačiau dabar, kaip matome, šio komiteto vaidmuo e, auga, stiprėja, todėl kad jis yra atsakingas už santykius tarp ES piliečių ir institucijų. Yra teikiama vis daugiau peticijų, tačiau dėje, dėje neprimtinų peticijų skaičius nemažėja. Tai tik tai dar kartą parodo, kad turime geriau informuoti savo piliečius ir išaiškinti jiems, kada ir kaip jie gali ar negali teikti peticijų. Apskritai pats peticijų klausimas, mano nuomonė, yra labai įdomus. Kartais peticijos teikiamos dėl to, kad kokia direktyva nėra tinkamai gyvendinama Kartais žmonės tiesiog e, reikalauja daugiau galių dėl laisvo judėjimo, dėl aplinkosaugos klausimų ar dėl vidaus rinkos klausimų. Visi šie aspektai, visos šios temos yra labai įdomios ir svarbios. Akivaizdu, kad komitetas turi kiek galima geriau bendradarbiauti su atitinkamos srities kompetitingu komisaru. Tokiu būdu būtų užtikrintas veiksmingesnis bendradarbiavimas. Taip pat labai svarbu, kad visi sprendimai būtų primami sparčiai, juk tikrai dažnai būtent tas laiko faktorius yra gyvybiškai svarbus, dėl to tarp institucinis bendradarbiavimas yra dar svarbesnis, juk tikrai dažnai reikia imtis veiksmų kiek galima greičiau. Dabar ponas Jarkalbės pusantros minutės. Peticijų teisė yra viena iš svarbiausių ES piliečių teisių. Jie gali e, atkreipti dėmesį į galimus e, piliečių teisų pažeidimus ES institucijų lygmenių ir taip užtikrinti Europos teisinės sistemos tinkamą funkcionavimą. Ir džiugu, kad vis daugiau peticijų, e, daugiau peticijų buvo pateikta peticijų komitetui 2009 e, metais negu 2008 metais. Tačiau mes turime visi e, susti, drauge bendradarbiaudami optimizuoti vidinės procedūras, vidinius procesus. Ir mes turime kiek įmanoma greičiau perduoti e, kitoms instancijoms arba tiesiog atmesti peticijas, kurios yra nepriimtinos ir taip pat e, e, veiksmingiau vykdyti dialogą su pačiais peticijų teikėjais. ES ES bendravimas su piliečiais tampa gyvesnis per peticijų, galimybę teikti peticijas ir aš manau, kad uh, komisijai suteikta e, administravimo, valdymo teisė ir prievolė e, bus, panaud, bus vykdoma e, dar veiksmingiau negu iki šiol ir mes toliau puikiai bendradarbiausime tarp institucinių lygmenių. Ponas bus sutilpus antros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Pradžioje noriu padėkoti kolegai, ponui Peterkeis už puikų pranešimą. Pranešimas svarbus, nes jis rengiamas ir kalba apie labai svarbų komitetą, peticijų komitetą. Šiame komitete e, ne tik suteikiama piliečiams galimybė kalbėtis su mumis, bet ir užtikrinama, kad tai, ką jie sako, būtų išgirsta. Iš tikrųjų, tai yra viena iš tų vietų, kur jų balsas girdimas. 2008-aisiais e, šio komiteto vardu aš pats esu rengęs pranešimą apie e, įmokų e, apie tam tikrus klaidinančius katalogus, kurie klaidina piliečius, nuo to nukenčia tūkstančiai ir tūkstančiai E, tokių įmonių klientų, bet taip pat ir įvairių organizacijų, mokyklų, e, bibliotekų ir kitokių, kurios nesiekia pelno ir todėl ypatingai nukenčia nuo tokių katalogų. Komisija buvo daug kartų raginama išspręsti šią problemą visiems laikams. Deja, kol kas Tokio atsakymo nesame gavę. Labai norėčiau, kad komisijos narys pasižymėtų mano prašymą. Pirmininkas tikiuosi, kad jis taip ir padarys, o dabar pasisakys ponė Kolarska Bobinska, ji bus paskutinė kalbėtojų sąraše. Ačiū, pirmininkė. Aptariamasis pranešimas e, puikiai iliustruoja peticijų komiteto svarbą. Mūsų piliečiai savo peticijomis informuoja mus apie tuos atvejus, kai e, Europos institucijos e, nesilaiko nustatytų taisyklių. Mes e, sprendžiame e, šias problemas, informuojame apie tai, bet paskui ne visada žinome, kaip į tai sureaguoja valstybės narės. Mes neturime e, pakankamai gero stebėsenos mechanizmo, kuris leistų mums matyti, ar mūsų rekomendacijos sprendimai yra įgyvendinami. To rezultatas yra tai, kad e, peticijos e, sugrįžta pas mus e, ir skundžiamasi iš naujo. Tokių atvejų tikrai yra. Karta vienas peticijos autorių skundėsi, kad e, šiaurės rovės naftotekis Baltijos jūroje gali pakengti aplinkai. Mes kreipėmės į e, Europos komisiją, e, prašydami įsitikinti, kad buvo atlikta tinkama poveikio analizė. Bet E, nebuvo e, jokio stebėsenos mechanizmo, ar buvo tokių veiksmų imtasi ir ta komisija tada sugrįžo vėl į peticijų komitetą. And... Dėkuoju, perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros ir žodis poniai Maginės. Ačiū pirmininkė, taip pat dėkoju ir pranešėjui. Norėčiau atkreipti jūsų ir visų parlamentų narių dėmesį į naujausią informaciją apie peticijų komiteto darbą 2006-2007 metais. Tuomet buvo nagrinėjama Equitable Life situacija, atlikome tyrimą ir 2007 buvo balsuota dėl pranešimo, kurio buvo raginama Junktinės karalystės vyriausybė prisimti atsakomybę ir išmokėti kompensacijas visiems, kurie nukentėjo nuo Equitable Life veiklos. Šiandien, kiek žinau, daugelis gavote paklausimus iš savo rinkėjų, kadagi bus mokamos tos kompensacijos ir kokios jos bus. Kiek aš žinau, kompensacijos sudarys tik apie 20 procentų patirtų nuostolių, tačiau mes, mūsų tyrimų komitetas, tikrai siekiame netokių tikslų, norėjom didesnių kompensacijų ir todėl prašau, kad būtų išnagrinėtas šis atvejis ir kad būtų dar kartą kreiptas Junktinės karalystės vyriausybė, nauja vyriausybė ir kad būtų pareikalauta iš jų įsipareigojimo atlyginti visus patirtus nuostolius nuostolius. Ačiū. Dėkoju poniai Maginės, dabar ponas Alfano. Dėkoju, pirmininkė. Teisė teikti peticijas yra viena iš svarbiausių ir reikalingiausių priemonių mūsų piliečiams, kad jie galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį ES institucijų veikloje. Aš atstovauju piliečius, savo šalies piliečius Todėl taip pat manau, kad šis komitetas ir jo darbas yra ypatingai svarbus. Pirmininkas nutraukia kalbėtoją ir prašo jos kalbėti šiek tiek lėčiau. Aš tikrai esu pasiryžusi labai rimtai nagrinėti peticijų klausimą, peržiūrėti pateiktas peticijas, tačiau darbo tvarkos taisyklių 5.3 straipsnis teigia, kad parlamento nariai gali peržiūrėti įvairiausių komitetų dokumentus, tačiau aš susiduriu su sunkumais, norėdama peržiūrėti, kokios peticijos pateiktos peticijų komitetui, nes paaiškėjo, kad tą informaciją gali gauti tik tai to komiteto nariai. Tad tikrai man kyla daug neaiškumų ir kyla daug klausimų. Pirmininkė, atsiprašau, aš kalbėjau labai greitai, nes man skiriate tik tai vieną minutę. Na, taip suprantu, bet <laughs> kitą kartą bandykite kalbėti lėčiau. Na, o dabar žodis poniai Basesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Iturgais Angulo už šį pranešimą. Lisabono sutartis patvirtina, kad e, įtvirtina Europos piliečių teisę pateikti peticijas Europos parlamentui. Tačiau, kad tos peticijos būtų išnagrinėtos ir tinkamai išspręstos, mes Europos, turime svarstyti klausimus susijusius su ES politikos rytimis. Todėl aš ir kiti kolegos pateikėme savo pakeitimų, e, pakeitimus. E, kuriame, kuriuose klausėme, kokie, e, kuriuose e, prašome ir raginame geriau apibriežti ES politikos tam tikras rytis, kuriuose e, taikoma ta peticijų teikimo teisė, kad būtų išvengta įvairių nesusipratimų ir daugelį peticijų iš karto būtų galima atmesti. Aš manau, kad peticijų komitetas turėtų nuolat palaikyti ryšius su Europos ombudsmenu, kad nebūtų. E, nebūtų nuolat teikiamos ataskaitos kaip e, byloje 670 iš 2008 metų. Dėkoju. Ačiū, kad laikytis jums skirto laiko. Dabar ponia Jėtimėkė. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Onnittelut. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu pranešėją su parengtu labai turiningu pranešimu. Nesu peticijų komiteto narė, bet susidariau puikų vaizdą iš pranešimo, kaip e, komitetas dirba ir e, kokia naudinga gali būti peticijų procedūra. Ji iš tikrųjų yra naudinga, nors tarp Europos piliečių nėra labai gerai žinoma. Čia dar daug ką reikia nuveikti, net ir po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis ir kai rengiama uh, naujoji piliečių iniciatyva. Kalbant apie piliečių iniciatyvos taisyklės, e, būtų neblogai pažvelgti į e, peticijų komiteto darbą, e, pasinaudoti sukauptą patirtimi. Piliečiai turėtų žinoti, kad peticija nėra tas pats, kas piliečių iniciatyva. Dėkoju. Dabar žodis ponui Gžib. Ačiū, pirmininkė. E, pranešimas, kurį svarstume, yra tikrai labai įdomus. E, ankstesnės kadencijos metu e, peticijų komitetas susilaukė nemažai dėmesio dėl kai kurių svarstomų peticijų. Aš sutinku e, su ponė Krūny, kai ji sako, kad mums reikia labiau populiarinti ombudsmeno ir peticijų komitetą. Ombudsmeno instituciją ir peticijų komitetą mes turime geriau informuoti savo piliečius e, apie tai, kaip jų peticija yra svarstoma, kas su ja daroma ir e, kokie priimami sprendimai, išnagrinėjus vieną ar kitą e, peticiją, e, tarkime, dėl e, šiaurės e, srauto dujotokio buvo priimtos, e, tam tik, priimti tam tikri sprendimai, bet mes nežinome, kas atsitiko toliau. Jako... Ponas Sekierski, ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pabrėžti, kokį svarbų vaidmenį vaidina peticijų komitetas Jis tikrai, galima sakyti, gelbėja eilinius mūsų piliečius. Ir šio komiteto darbas yra ypatingai svarbus daugeliui mūsų piliečių, tiem piliečiam, kurie domisi savo teisėmis ir kurių teisės yra pažeidžiamos. Noriu pabrėžti, kad mūsų peticijų komitetas turėtų kiek galima geriau bendradarbiauti su tokiais pat peticijų komitetais veikiančiais nacionaliniuose parlamentuose. Taip pat labai svarbi yra ir peticijų komiteto kontrolės funkcija santykiuose su komisija. Labai svarbu, kad mūsų komitetas vykdytų tas kontrolės funkcijas, kurios jam numatytos. Dėkoju. Žodis komisarui. Išklausėte parlamento narių pasisakymų, buvo užduota ir klausimų. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Jei leisite, pabandysiu koncentruotis į svarbiausius elementus, kurie buvo paminėti ir galiu vis, visus pasakymus apibendrinti trim tokiais aspektais. Pirmas dalykas yra geresnis informavimas ir komunikavimas. Antras yra geresnis bendradarbiavimas tarp komisijos ir Europos parlamento peticijų kontekste. Ir trečias yra visi klausimai susiję su pažeidimų procedūromis. Kalbant apie geresnį ryšių palaikymą, komunikavimą, noriu priminti, kad tikrai labai svarbu užtikrinti geresnį informacijos sklaidą ir ieškoti geresnių būdų, kaip galėtumėm paaiškinti piliečiams, kas yra piliečių iniciatyva, kuo jis skiriasi nuo peticijų, kokios yra jų teisės ir kokios yra jų teisės e, ombudsmeno tarnybos kontekste. Akivaizdu, kad informacijos nepakanka ir tikrai turime dirbti visi kartu ir ieškoti būdų gerinti informacijos klaidą tarp piliečių. Tikrai stengiamės gerinti turimus e, komunikavimo instrumentus, geriname internetinį tinklalapį. Savo žanginėje kalboje taip pat tai minėjau, minėjau Europą e, tinklalapį ir jis būtent ir skirtas šių problemų sprendimui. Ir mes esame IMKO komitetui pristatę šio tinklalapio darbą ir jei neklystų, Mm, kiti komitetai tuo susidomėję, mes pristatysime šį tinklalapį ir peticijų komitetui ir visiems kitiem komitetam, kurie nori apie jį išgirsti. Taip pat laukiame ir pastabų bei pasiūlymų iš visų komitetų, kaip jų nuomonė galėtumėm patobulinti tą tinklalapį. Patvirtinus Europos piliečių iniciatyvą, e, mūsų piliečiai gaus dar vieną priemonę, kurią galės pasinaudoti ir aktyviau įsitraukti į bendrą europinį darbą ir institucijų darbą. Dėkoju peticijų komitetui, jie labai daug prisidėjo prie šio proceso ir tikrai jų indėlis buvo didžiulis, jie padėjo renkti dokumentą dėl šios iniciatyvos ir aš manau, kad mes ir ateityje taip glaudžiai su jumis bendradarbiausime, kaip kad bendradarbiavome rengiant piliečių iniciatyvą kai ši iniciatyva įsigalios ir realiai bus pradėta taikyti, tikiu, kad mes kartu su jumis diskutuosime apie tai, kaip, kaip ji veikia ir kaip dar labiau pagerinti jos funkcionavimą. Toliau dar vienas dalykas yra bendradarbiavimas su komisija. Kaip jau minėjau, mes tikrai ir toliau bendradarbiausime su Europos parlamentu, su piliečiais, suprantame, kad Europa tai yra piliečiai ir piliečiai mums labai svarbus ir suprantame, kad reikia sparčiai teikti atsakymus piliečiams, teikti geriausią tinkamą informaciją. Deja, ne visuomet tai įmanoma, nes kartais reikia labai detaliai viską išanalizuoti, e, surinkti papildomus informacijos, tad kartais tas procesas užtrunka, bet Aš tikiu, kad ateityje tikrai pasistengsime rasti būdų sutrumpinti tą procesą ir užtikrinti geresnį jo veikimą. Dar vienas dalykas - pažeidimai, pažeidimų procedūros. Noriu patikinti visus parlamento narius, kad šis klausimas Europos komisija yra ypatingai svarbus. Jei pasižiūrėsite į tai, kiek E, pažeidimo procedūrų pradėjo komisija, tai suprasite, kad pagrindinis mūsų tikslas yra užtikrinti, kad visos valstybės narės gerbtų Europinę teisę, nuostatas, kad tinkamai gyvendintų teisės aktus ir mes tikrai pasinaudojame visomis turimomis priemonėmis, kad mes paskatintume valstybės narės ištaisyti tam tikras klaidas, pataisyti netinkamą teisės perkelimą į nacionalinę teisę ir jeigu tų priemonių nepakanka, tuomet jau imamės ir kitų priemonių, tai yra kreipiamės į teisingumo teismą ir jau per jį e, prašome, kad būtų paragintos valstybės tinkamai įgyvendinti teisės nuostatas. Praeitįje e, parlamentas yra teikęs prašymus dėl išsamesnės informacijos apie pažeidimų procedūras ir mes be abejo stengiamės atsižvelgti į jų prašymą ir manau, kad tai, kad pasirašėme pagrindų susitarimą, tai tikrai bus labai naudinga ir jau labai greitai gausite daugiau informacijos ir turėdami tą informaciją tikrai galėsite pasinaudoti savo teisėmis, galėsite pasinaudoti savo įtaką ir įtakoti pačias valstybės narės, juose priimamus sprendimus ir užtikrinti jas laikytis Europos teisės. Na, o dėl kitų klausimų, dėl kitų pastabų aš viską pasižymėjau ir tikrai perduosiu tą informaciją ir tuos klausimus mūsų tarnyboms. Mm, dėkoju ponui komisarui Ševčiovič, paprašysiu pasakyti poną Iturgais Angulo pranešėją. Ačiū pirmininkė. Man telieka padėkoti visiems pasisakiusiems mūsų diskusijoje visose kalbose. Raudona gyja buvo pabrėžta peticijų komiteto svarba. Tūkstančiai Europos piliečių išreiškė pasitikėjimą šiuo komitetu, kai jie kreipėsi į jį prašydami išspręsti jų problemas. Taigi iš visų mūsų komitetų mūsiškis yra artimiausias piliečiams. Vadinasi, e, reikia tęsti jo darbą, tą darbą tobulinti, e, kad ir E, peticijų autoriai ir pats komitetas ir komisija geriau pajustų jo darbo rezultatus. Baigdamas, ponė pirmininkė, aš norėčiau paprašyti e, komisijos nario pasižymėti šį vakarą nuskambėjusius e, mano kolegų skundus Jie kalbėjo apie nepakankamą informaciją, apie tai, kad po to, kai komisija, kaip peticijų komitetas priima tam tikrus sprendimus, e, iš to nepadaroma išvadų. Aš manau, kad komisija turi dėti daugiau pastangų išspręsdama su tuo susijusias problemas. Dėkuoju. Dėkui. Taigi diskusija dėl peticijų komiteto kasmetinės ataskaitos baigta. Balsuosime rytoj 12 val. dienos. Toliau vienos minutės pasisakymai. Matau, kad ponas Lambrinydis jau atvyko. Leisiu.